ilgalaikių sprendimų tų problemų šaknims vietos, nacionalinių ir regioninių lygmenimis. Dėkoju. Komisijos nariai Reding buvo pateikta šeši pasiūlymai dėl rezoliucijos projektų. Balsuosime dėl bendros rezoliucijos po mūsų diskusijų pabaigos. So. Dabar kitas klausimas padėtis Centrinės Afrikos Respublikoje. Pirmiausia žodis e, rezoliucijos autoriams. Pirmasis vieną minutę kalbės kolega Migalskis. Pone pirmininkė, komisijos narė, mėly ponios ir ponai, Centrinės Afrikos Respublika yra viena iš klasikinių žlugusių valstybių ir tokiose valstybėse pasitaiko daugiausiai tų neramumų ir neteisybės apie kurią kalbame savo rezoliucijos. Mano frakcija rezoliucijai pritars dėl to, kad joje raginam imtis konkrečių veiksmų, baigti karinį, karinį konfliktą, nubausti kaltus asmenys pagal tarptautinės teisės nuostatas, padaryti atitinkamą išvadą raginamą pagerinti humanitarinę padėtį. ES privalo veikti tiek diplomatinėje srityje tiek ir ekonominius svertus pasitelkti. Norime priminti, kad ES ir taip jau daugiausiai paramos teikia šiai šaliai jau daugiau nei 20 milijonų eurų suteikėme, tačiau žinoma, kad tokiais atvejais visuomet pastaiko korupcijos, neteisybės, vagysčių. Turime užtikrinti, kad tos lėšos pasiektų tų, tuos, kurių, e, kuriems jų labiausiai reikia. Taigi tiek diplomatinių, tiek ekonominių kelių turime veikti. Ačiū kolegai Migalskui. Kolega Prieda vieną minutę kalbės. Ačiū pirmininkė. Tema, apie kurią šiuo metu diskutuojame, buvo parinkta praėjusią savaitę. O dėl kitos temos, Bahreino, apsisprendėme tik pirmadienį. Kaip žinote, kai mes pasiūlėme surenkti diskusiją dėl Centrinės Afrikos Respublikos, buvo kolegų, kurie klausė, kodėl, kas vyksta toje šalyje, ar tikrai šią temą reikėtų svarstyti skubos tvarka. Tačiau savaitgalį ten įvyko įvykių, kurie aiškiai parodė, kad šis klausimas yra ypatingos skubos. E, vakarų, šalies vakaruose buvo e, nužudyta keliolika žmonių per susidūrimus tarp buvusio prezidento rėmėjų ir sukėlėlių ir šalis, šalyje dabar vyroja chaosas, e, nerima kelia humanitarnė padėtis, taip pat prasta ir žmogaus teisų apsaugos padėtis. Mes diskutavome apie bendrąją rezoliuciją, taip pat aptarėme ir Valerijai Eimos, e, tai yra jungtinių tautų atstovės žodžius kalbėtoje nutraukiama. Ačiū dabar ponė Senišin. W Republice Środkowej Afryki rozgrywa się dramat humanitarny. Ačiū, pirmininkė. Centrinėje Afrikos Respublikoje vyksta humanitarinė e, drama. Seleka koalicija vykdo žiaurumus. 70 procentų civilinių, civilių gyventojų gyvena ant skurdo gyvena skurde e, savanose ir džiunglėse. Yra labai paplitusios lygos, vaikai yra verčiami kariauti. Ir mes turime siekti, kad šiai šaliai būtų teikiama medicinė pagalba. Taip pat reikia ir mūsų politinės paramos. Svarbios yra ir humanitarinės pastangos, ypač siekiant stabilizuoti padėtį, kad būtų apsaugoti civiliai gyventojai ir kad būtų sudarytos sąlygos būsimiems laisviems rinkimams. Ir taip pat turėtume paremti programą, kurios tikslas surinkti nelegalius ginklus. Dėkoju poniai Sinišin, dabar ponė Ojuland. Dėkui pirmininkė, jau praėjo beveik šeši mėnesiai, kai Centrinėje Afrikos Respublikoje valdžia buvo nekonstituciškai perimta. Konfliktas tęsiasi iki šiol, esame išreiškę susirūpinimą. E, dėl to ir e, reikalaujame, kad toliau būtų e, užtikrinta apsauga civiliniam gyventojams. Reikia patraukti atsakomybėn tie, e, tuos, e, kurie pažeidinė e, žmogaus teises, yra įvykdę karinių nusikaltimų. Tarptautinis teismas pereitą savaitę pareiškė, kad tai, kas vyksta Centrinėje Afrikos Respublikoje, gali patekti į teismo jurisdikciją. Todėl mums skubiai reikia veikti pagal taikos planą. Dėkuoju, dabar žodis poniai Veržė. C'est la deuxième fois depuis le début de l'année. Antrą kartą nuo metų pradžios svarstame rezoliuciją dėl padėties Centrinės Afrikos Respublikoje. Sausio mėnesį tvirtinome paskutinę rezoliuciją ir uh, buvo nuverstas valstybės vadovas ir sukilėlių vadas pasiskelbė e, naujų valstybės vadovų, tačiau pono Selekos e, valdžia nėra tvirta, šalis kenčia nuo smurto, e, niekas neprisima atsakomybės už padėtį šioje šalyje. Jungtinės tautos bando įsikišti, tačiau grėsmė niekur nedingsta. ES yra suteikusi labai daug pagalbos šiai šaliai, kur nepaisant savo gamtinių išteklių yra vienas skurdžiausių pasaulyje. Humanitarinė padėtis yra katastrofiška, daugiau nei 6 milijonų žmonių reikia pagalbos, jungtinių tautų pagalba pasiekia tik 20 procentų teritorijos, todėl reikia teikti šiai šaliai pirmenybę teikiant tarptautinę humanitarinę pagalbą ir užtikrinti tinkamų vyriausybės struktūrų darbą. Kolegė Lochbiller dvi minutės dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Centrinės Afrikos Respublikos gyventojai kenčia nuo e, ilgalaikių kovų ginkluotų žmogaus teisų pažeidinėjimų, kurios vykdo ginkluotos grupuotės ir šalies kariuomenė 2012 metais karinės grupuotės didžioji dalis įsipareigojo nusiginkluoti, nepaisant to žmogaus teisų pažeidimai nesiliauja. Žmonės žudomi be teismo sprendimo, grobiami, plėšiamas jų turtas, vykdomos masinės žudynės, žmonės yra suiminėjami, nepateikiant kaltinimo, moteris ir mergaitės yra e, seksualiai išnaudojamos bei prievartaujamos, vaikai yra verčiami imtis ginklų, kovoti atskirų grupuočių pusėje. Pastarų mėnesių įvykiai aiškiai parodė, kad trapios vyriausybės struktūros žlugo, reikia kalbėti apie šalyje apskritai neegzistuojančią teisinę sistemą, ilgalaikės tarpusavio kovos ir kovos vyriausybės viduje prisidėjo prie to, kad beveik šalia neliko maisto, jų kainos smarkiai išaugo, žmonės privalė palikti savo namus, kad išgyventų. Šiandien kalbama apie 1,6 milijono žmonių, kuriuos reikia nedelsiant aprūpinti maistu, vandeniu, suteikti stogą virš galvos ir aprūpinti jos būtiniausiomis veikatos priežiūros paslaugomis. ES spareigoja toliau teikti humanitarinę pagalbą, remti Centrinės Afrikos Respublikos vyriausybės siekiant užtikrinti atitinkamą valdžios struktūrų kūrimą, būtina pirmiausiai pasiekti, kad e, būtų daugiau nepažeidinėjama žmogaus teisės ir kad būtų nubausti atitinkamus veiksmus vykdomi, vykdantis asmenys. Taip pat ES e, turėtų remti jungtinių tautų pastangas šioje srityje. Ačiū kolegiai Lochbiller, kalbėjo rezoliucijos autoriai. Dabar kolegė Gabriel kalbės savo frakcijos vardu. Birželio mėnesį bendroje parlamentinėje asamblėjoje e, su e, Afrikos e, Karibų Ramijo vandenino šalimis mes Teigiamai vertiname pagerėjusią padėtį Centrinės Afrikos Respublikoje, dėja ta padėtis stabili buvo neilgai ir dabar iškilo grėsmė, paštrėjo humanitarinė krizė, kuria apima 1,6 milijono žmonių, jiems reikia užtikrinti e, gyvybiškai svarbių paslaugų teikimą, taip pat vaikų e, verbuojamų kariniams veiksmams problema iškyla, būtina priversti nusiginkluoti visas karinės grupuotės, šalyje taip pat būtina įgyvendinti Librovilyje pasiektą susitarimą siekiant padaryti galą dabartiniai kriziai, visi regioniai tarptautiniai partneriai turėtų dėti daugiau pastangų tam, kad padėtis pasikeistų. Ačiū uždėmesi. Dėkui kolegijai Gabriel, dabar kalbės kolega Rėpo. Arvoisa puhemies, parlamentti joutuu. Pane pirmininkė, antrą kartą šiais metais Europos parlamente diskutuojame blogėjančią žmogaus teisų padėtį Centrinėje Afrikos Respublikoje. Visus dešimtmečius e, ši šalis yra viena iš neturtingiausių Afrikos valstybių, todėl mes turime atidžiai stebėti, kas vyksta toje šalyje. Ir E, Kotonų partnerystės susitarimuose pagarba žmogaus teisėms yra vienas iš svarbesnių elementų. Mes turime padėti civiliniams gyventojams e, jų nelaimėje e, dėl karinių veiksmų. Daug žmonių turėjo išvykti iš savo namų ir kas blogiausia, tai kaip karo ginklas yra naudojami žaginimai. Mes visiškai remiame tartotinio e, baudžiamojo teismo ketinimus tirti karo nusikaltimus e, Centrinėje Afrikos Respublikoje. Reikia, kad tie nusikaltimai būtų tinkamai ištirti, o tie, kurie yra nusikaltę, būtų persekiami ir baudžiami. Dabar žodis ponui Obermeier. Ačiū. Matau e, laiką, kai. Po mūsų pastarosios rezoliucijos tęsiasi plėšimai žmogaus teisų pažeidinėjimai Centrinės Afrikos Respublikos sostinėje ir provincijoje. Žmonės yra kankinami. Seleka e, koalicija e, privalo būti pasmerkta tarptautinės bendruomenės, visi tie, kurie vykdo karinius nusikal... nusikaltimus ir nusikaltimus prie žmoniją privalo būti teisiami tarptautinėme baudžiamajame teisme. Ir tarptautinis baudžiamasis teismas jau svarsto padėti Centrinės Afrikos Respublikoje pagal teismo statutą yra numatoma galimybė netaikyti senaties termino tiems, kurie vykdo genocidą ir nusikalsta žmonijai. Ačiū uždėmesi, ačiū kolegai Obermairiui, tiek būtų kalbėtojų frakcijų vardu, dabar kiti kalbėtojai, pirmas kolega Kelė. Dėkui. Pirmininkė. E, mes tikrai laiku diskutuojame apie padėtį Centrinėje Afrikos e, Respublikoje, juo labiau, kad ES yra viena iš svarbiausių paramos davėjų jai apie 20 milijonų eurų kiekvienais metais yra skiriama. E, tiesą sakant, jau kurį laiką toje šalyje taikos nėra. E, prisiminsime, kad kalbant apie gamtos turtus, e, ši šalis yra labai turtinga, sunku suvokti didžiulį skurdą šalyje. E, reikia e, viską daryti, kad galėtume sustabdyti smurtą toje šalyje. Čia mūsų laukia dar didelis darbas. Dėkuoju, ponui Keliai, dabar ponė Kretsu. Dėkuoju. E, Centrinė Afrikos Respublika atsidūrė visiškam e, chaose, e, pažeidinėjamos žmogaus teisės, ypač po to, kai Seleka po karinio perversmo paėmė valdžią kovo mėnesį. Seleka gaujos užsijima plėšimais ir kitais nusikaltimais šalyje daug žmonių dabar priversti kesti badą. Ir e, iš tikrųjų matome tuos pačius procesus e, toje šalyje, kaip kad e, buvo Somalija. Mes e, turime užkirsti tam kelią, e, neleisti džihadistams atvykti į šalį iš šiaurės, turime padėti šaliai atsistatyti. Ir todėl reikia sustiprinti tą mandatą, kuris yra skirtas e, daugia šaliai taikos palaikymo misijai. Ačiū kolegai Kretų, dabar kalbės kolegė Makovei. Aš esu labai sunerimusi dėl karo padėties dėl nebaudžiamumo, kuris vyrauja Centrinėje Afrikos Respublikoje. Žmonės miršta, jie yra kankinami ir atrodo, kad niekas nereaguoja. Tarptautinė bendruomenė e, iki šiol tyli, net ir kilus šiai naujai kriziai e, šalyje. Dabar padaugėjo vidinių konfliktų e, gyventojai kenčia, 240 tūkstančių pabėgėlių yra visiškai neaiškėjo padėtyje ir šimtas tūkstančių vaikų patyrė išnaudojimą arba buvo paversti kariais. Tarptautinis baudžiamasis teismas turėtų pradėti tyrimą Centrinėje Afrikos Respublikoje. Turi būti taikomi taikoma tarptautinė teisė visoms šalims, net ir toms, kurios ekonomikos ištekliai nedideli. Mes e, turime jausti atsakomybę Centrinės Afrikos Respublikos atžvilgių, net galime laukti ir žiūrėti, kas laimės šiame ginkluotame konflikte. Ačiū. Ačiū kolegai Makovei. Dabar perkime prie procedūros, prašau žodžio. Vėl užsiregistravo kalbėti daugiau kolegų, nei galima suteikti jiems žodį. Pirmas kalbės kolega Lyšek. Prašau tų, kurie negaus žodžio, nepykti. Pone pirmininkė, komisijos narė, mėly kolegos, padėtis Centrinės Afrikos Respublikoje yra ypač sudėtinga, panašu į tai, kad e, ji tampa nekontroliuojama, nes kovos tarp buvusių prez būsio prezidento šalininkų ir naujos valdžios šalininkų tik stiprėja. Praėjusią savaitę žuvo 73 asmenys, tarp jų keliolika Pietų Afrikos Respublikos kareivių dalyvaujančių taikos užtikrinimo misijoje, kurią vykdo Pietų Afri e, Afrikos Sąjunga FOMAK, kai kurie iš mūsų tai vertino kaip valstybės žlugimą, negalime sėdėti sudėję rankų, tarptautinė bendruomenė privalo imtis veiksmų siekiant užbaigti šį konfliktą ir paskatinti dialogą tarp konfliktuojančių šalių. Ačiū kolegai Lysek, dabar kalbės kolegai Geringer de Odenberg. Ačiū, panė pirmininkė. Po to, kai Centrinės Afrikos Respublikoje valdžią perėmė Seleka koalicijos sukilėliai, praėjusiu metu kovo mėnesį pati šalyje tapo nekontroliuojama, prievarta, grobimai, smurtas tapo kasdienio gyvenimo sudėdamąją dalimis ir e, smurtas persikelti pat ir į kaiminius regionus, žmonės priversti bėgti iš savo gyvenamų vietų, todėl praktiškai buvo paralyžiuotas žemės ūkis, sveikatos apsauga ir mm, kitos valdžios struktūros. E, dėl nepakankamos humanitarnės pagalbos beveik trešdalis žmonių turėjo palikti savo namus, dabar reikia nedelsiant atkurti humanitarnės pagalbos teikimą nes e, žmonės negauna maisto, e, vaikai negali eiti į mokyklas, daugiau nei 3000 jų priversti dalyvauti kovinių grupuočių veiksmuose, taigi būtina imtis veiksmų, kad apsaugotume pilietinę visuomenę. Ačiū. Ačiū kolegijai Geringer de Odenberg, paskutinis kalbėtojo pagal procedūrą, prašau žodžio, kolegija Isaija. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Ačiū pirmininkė. šios šalies vyriausybė pastarai kartą perimus valdžią praktiškai yra sužlugusi, padėtis labai e, kelia didelį susirūpinimą. Nėra policijos, nėra teisingumo, neveikia teismų sistema, neteikiamos pagrindinės e, sveikatos priežiūros paslaugos. Daugybė žmonių e, paliko savo namus. E, daugybė žmonių miršta nuo malerijos, e, moteris miršta gimdydavos, gimdydamos ir tiesiog neįtikėtina, kad tarptautinė bendryje nekreipia dėmesio į siaubingą žmonių padėtį toje šalyje. Kaip daugelis kolegų jau sakė, ES kaip e, pagrindinė pagalbos teikėja neturi, negali išvengti savo atsakomybės. Reikia skubių priemonių, kad išgelbėtume žmonių gyvybės toje šalyje. Ačiū, kolegai Saja. Baigiame pasisakymus pagal procedūrą. Prašau žodžio, suteiksiu žodį komisijos nariai Reding apibendrinti diskusijas. Pirmininkė, komisija, žinoma, sveikina pateiktą rezoliucijos projektą, kadangi padėtis Centrinėje Afrikos Respublikoje kelia didžiulį susirūpinimą po to, kai 12 metų gruodžio mėnesį ten prasidėjo krizė. E, praėjo daugiau kaip penki mėnesiai po to, kai nekonstituciniu būdu buvo pakeista valdžia ir mm, Centrinės Afrikos Respublikoje dabar vis labiau įsivyrauja mm, anarchija. Pastarosiomis dienomis šalies šiaurės vakaruose buvo nužudyta daugiau kaip 60 žmonių. Tai reiškia, kad didėja religinė įtampa. Mes E, griežtai smerkėme žmogaus teisų pažeidimus ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus. Mes pritarėme parlamento išreikštam susirūpinimui ir toliau dirbame visais įmanomais kanalais, siekdami užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms ir kovodami su nebaudžiamumu. Mes visą tai darysime kartu su regioniniais ir tarptautiniais partneriais ir tarptautiniuose forumuose, pavyzdžiui, Junktinių tautų žmogaus teisų taryboje. E, vicepirmininkė Ashton šių metų kovo 25 dieną išplatino pareiškimą, kuriame reiškia didelį susirūpinimą ir pasiryžimą e, patraukti baudžiamą atsakomybę visus, kurie yra atsakingi už žmogaus teisų pažeidimus. E, mes raginame Centrinės Afrikos Respublikos perinamojo laikotarpio vyriausybė imtis visų priemonių, kad būtų apsaugoti civiliai gyventojai ir kad būtų laikomos Librevilio susitarimo. Taip pat e, mes e, remiame ir Afrikos sąjungos organizuojamą taikos palaikymo operaciją, be to remiame ir Centrinės Afrikos Respublikos vyriausybės, kurie vedoja ministras pirmininkas Jan Gaje darbą įgyvendinant regioninę stabilizavimo programą finansuojamą iš stabilumo priemonės. Nepaisant mm, precedento neturinčio dabartinės krizės masto, e, vis dėlto kyla pavojus, kad ši krizė taps užmiršta krize. To neturėtų būti ir Europos parlamento dėka ta krizė nebus užmiršta. Tarptautinių, tarptautinių pastangų mobilizavimas Centrinėje Afrikos Respublikoje yra įtrauktas į įvairių organizacijų darbo atvarkį, skaitant ir jungtinės tautas. Ir noriu priminti rugsėjo 10 dieną e, mano kolegės Kristalinos e, Gergievos pateiktą pareiškimą, e, kurio buvo pasmerktas Prancūzijos nevyriausybinės organizacijos darbuotojų nužudimas trūksta žodžių ir yra visiškai nepriimtina tai, kad yra nusitaikoma į žmonės, kurie dirba kitų žmonių labui ir mes, mūsų mintis yra su tų aukų artimaisiais draugais ir kolegomis. Jūs žinote, kad šalyje humanitarnė padėtis yra labai sudėtinga ir reikia daryti viską, kad apsaugotume piliečius, pagalbos darbuotojus ir kad būtų laikomasi humanitarinių principų saugumas tapo labai didelė problema ir tai e, mažina humanitarinių darbuotojų galimybės keliauti ir padėti žmonėms. Vyksta žudimai, e, masiniai žudimai, e, seksualinis smurtas, neteisėtas mokesčių rinkimas, plėšimas, greunami namai ir tai daro poveikį viso šalies gyven, gyvenimui ir jau sunkiai gyvenantis gyventojai yra nustumiami prie kraštutinės ribos. Komisijos narė Georgijeva e, rengia aukšto lygio ministrų susitikimą. Mm, kartu su humanitarnės pagalbos direktoratu ir Prancūzijos vyriausybė. Ir ES ir toliau aktyviai dirbs kad e, teiktų pagalbą, koordinuodama savo darbus su traptautiniais e, partneriais. Sieksime stabilizuoti padėtį ir paremti politinį procesą. Ačiū. Ačiū komisijos narė Reding. Diskusijos šio klausimu baigtos. Diskusijų pabaigoje buvo pateiktos, pateikti šeši rezoliucijos projektai, dėl kurių balsuosime po bendrųjų diskusijų. Dabar svarstyti.